Presidente. Ačiū pirmininkė, sako ponas Bonanno. Prieš porą minučių buvau išėjęs iš salės ir pamačiau e, paveikslą. Mano nuomonė, e, tas paveikslas e, yra šventvagiškas, nes Kristus pavaizduotas ša, su moterimi. Ir mane Ir aš pastebėjau, kad e, tas paveikslas ten e, e, kabėjo. Paskui mane sustabdė apsaugos darbuotojas, tarsi aš būčiau tą paveikslą pakabinęs. Bet juk mes gyvename Europoje. Aš esu katalikas. Ir mane žaidžia, kai aš matau paveikslą, kur šalia nukryžiuoto Kristaus pavaizduota naga moteris. Aš esu katalikas ir esu priverstas e, žiūrėti į paveikslus, kurie man neprimtini. Tai kaip aš galiu gerbti kitas religijas, kodėl šalia Jėzaus pavaizduota nuoga moteris. Mane kaip e, dora katalika tai įžeidė. Atleiskite, pirmininkė, kad apie tai kalbu, bet norėjau būtinai pasisakyti dabar, nes už durų manęs laukia um, apsauginiai. Äh, Ačiū. Na, jums buvo skirta viena minutė, bet net ir nepraėjus tai vienai minutė jau buvo aišku, apie ką jūs kalbate. Aš noriu jums pasiūlyti štai ką. Jeigu jūs jaučiatės įžeistas, jūs turėtumėte kreiptis į atsakingą kvestorių Europos parlamente tam, kad jis išsiaiškintų.